So the okay. first one is without voting list. It's just by show of hands. Okay. Okay. We check it electronically, but there is no voting list. Dear colleagues, uh, I'm... Kolegos, labai apgailestauju. Dabar jau galime pradėti. Ir labai greitai. Pirmas klausimas 25 darbo atvarkėje Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Balsuojame dėl laiško formą pateikto nuomonės projekto. Elektroniškai balsuosime. Ar remiate? Vote is closed. Baigiame balsuoti. 40 už, vienas prieš priimta. Toliau. 26 klausimas. Vėliavos valstybės įsipareigojimus užtikrinti, kad būtų laikomasi tarybos direktyvos įgyvenčius Europos bendrijos laivų savininkų asociacijų, Europos transporto darbuotojų federacijos sudarytą susitarimą dėl 2006 metų konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje iš dalies keičiančio direktyvą 1999-63 AB. Balsuojame. Vote is closed. Baigiame balsuoti. 40 už, vienas prieš. So. The next point is the report. Dar vienas klausimas. Švietimo persvarstymas, investavimas e, į įgūdžių gerinimą ir geresnės socialinės pasiekmes. Kingos Gunč pranešimas. A, kompromisas, EPP, SND, LD ir žalieji. Kas už? Kas prieš? susilaikė priimta. Taigi, dabar periname prie L kompromiso, EPP, SND, Aldė Žaliųjų, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Atmest atsiprašau. Dešimtas. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. B. Kompromisas EPP, socialdemokratai Aldi ir Žalieji, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Toliau galime eiti prie į A kompromisą, EPP, socialdemokratai Elder Žaliai, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Kompromisas į EPP, socialdemokratai Elder Žalieji, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 23 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. G kompromisas. EPP socialdemokratai Aldis Žaleikas už, kas prieš susilaikė priimta. E, kompromisas e, sekantis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Toliau periname prie F kompromiso, EPP, socialdemokratai Aldė Žaliai, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Toliau D kompromisas, EPP socialdemokratai Aldė Žaliai, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 40 pakeitimas Konstantinos Papakis, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. E, kompromisas EPP socialdemokratai Aldė Žaliai, kas už, kas prieš kas prieš susilaikė priimta. HB kompromisas, EPP socialdemokratų aldėžalių, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 53 Kingos Gončių pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. H kompromisas, EPP, socialdemokratai ir žaliai, kas už, kas prieš susilaikė priimta. HA kompromisas, EPP, socialdemokratai ir žalieji, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Pauno Bek 62 pakeitimas lingvistinio pobūdžio. Nereikia dėl jo balsuoti. 68 toliau. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau 73, Konstantinas Pupakis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 77, pono Vanderstup, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. E, J kompromisas, EVP, socialdemokratai Eldė Žaliai, kas už prieš susilaikė, priimta. IB kompromisas. Kas už, kas prieš susilaikė, priimta. Kompromisas K. E, už prieš susilaikę priimta. 97 knygos Gonš. Kas už prieš susilaikę priimta. 99 Vanderstup. Kas už prieš susilaikę atmesta. Kitas galutinis balsavimas elektroniškai pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 38 už, 2 prieš, 2 susilaikė. Priimta. Sveikinu pranešėją. Um, 27. No. 28. So. Then next on the agenda is the budget 2014, the mandatory trilogue. The rapporteur is uh, my colleague. Uh... Kitas klausimas bus biudžetas, galiamas jos trišalį dialogų, 28 klausimas. Ar turime problemą? Tada ne, taigi Galime pradėti balsuoti. Pirmiausiai, pana Daben, pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. A, kompromisas. P, socialdemokratai, Alde šalieji, už prieš susilaikė, patvirtinta. Penktasis, pana Daben, pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Ar kas nors prieš? Jeigu taip nėra, jeigu nieks neprieštaruoja, tada kas už, prieš. Susilaikė, turiu patikrinti, pradėm balsuoti elektroniškai. Balsavimas baigtas. Balsavimas baigtas. 18 už 23 prieš atmesta. Toliau šeštasis Kinkagenč. Pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Septintasis ponio Zuber pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmesta. Toliau aštuntasis vėl ponio Zuber kas už, prieš susilaikė atmesta Atmesta. Devintasis pakeitimas, ponė Zuber. Kas už? Prieš. Sulaikė. Man atrodo atmesta. B kompromisas. APP, D, LD ir žalieji. Kas už? Prieš. Sulaikė patvirtinta. Toliau dvyliktasis pakeitimas, panas Zuber. Kas už prieš sulaikė atmest. Toliau tryliktasis pakeitimas, panas Dardengianč ir Vito Steinruk. Už prieš sulaikė patvirtinta. Keturioliktasis Zuber. Kas už prieš sulaikė atmesta. Penkioliktasis Dardengianč. Kas už prieš, susilaikė, atmesta. Šešioliktasis, Žin Lambert, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Septynioliktasis, pono Darden, čia balsuosime dalimis. Pirmiausia, dėl pirmosios dalies pakeitimas be teksto. Ragina komisija dėti šio fondo mobilizavimą, kas už prieš sulaikė Patvirtinta. Toliau dėl antrosios dalies. Kas už? Prieš. Sulaikė. Patvirtinta. E, atsiprašau, atmesta. 18. Balon. Jisai suderinamas su 17 pakeitimu. Tik balsuosime, kas už, prieš, sulaikė, patvirtinta. C kompromisas, EPP ir socialdemokratai, kas už, prieš, sulaikė, patvirtinta. 23. Dar ne. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 24. Ponios Steinruk, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 25. Dar ne. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Kompromisas D, EPP, SD ir ALDE žalieji. Kas už? Prieš. Sulaikė patvirtinta. 29. Pone Zuber. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. E, e kompromisas EPP, SD, ALDE žalieji. Kas už? Prieš. Sulaikė patvirtinta. 33. Pono Darden pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė, atmesta. Taigi, galtinis balsavimas elektroniškai. Pradėme balsuoti. Balsavimas baigtas. Trisdešimt šeši už, du prieš, keturi sulaikė, taigi patvirtinome. Sveikinu pranešėjo. Tolesnis balsuotinas klausimas būtų pono Kozlovski pranešimas. Biudžeto pribam poveikis regionų vietos valdžio institucijoms susijęs su struktūriniu fondu išlaidomis valstybėse narėse. A kompromisas. Kas už? Prieš. Sulaikė. Patvirtinta. Toliau penktasis pakeitimas, pas Makentaja. Balsuojame atskirai. Pirmiausiai dėl teksto be žodžio les. Kas už? Prieš. Susilaikė. Turime pasitikrinti. Elektroniškai balsuojam, pradam balsuoti. baigtas. 23 už 16 prieš prisilaikė patvirtinta. Perinam prie antros dalies. Kas už prieš sulaikė. Mesta. Mhm. Kompromisas EPP, Aldė Žalėjai, ECR. E, kas už prieš sulaikė patvirtinta. Toliau dešimtas pakeitimas, panas McIntyre, kas už, prieš, sulaikė. Man atrodo, primta. Kompromisas C, e PPS, D, e, Alde žalieji ACR, e kas už, prieš, sulaikė. Tvirtinta toliau. Trytasis pakeitimas, konsulino. Balsasime dalimis, Pirmiausiai žodinis pakeitimas pabrėžia, kad e, iš bendros 11,2 e, milijardo sumos numatytos Europos Sąjungoje 3,3 milijono būtų skirti ESF ir šitas pakeistas biudžetas turėtų būti išmokamas dviem etapais. Ar kas nors prieš tokį žodinį pakeitimą? Atrodo, taip nėra. Taigi, EPP prašė balsuoti dalimis, tačiau jeigu patvirtiname žodinį pakeitimą, tai šitas reikalavimas yra atmetamas. Taigi balsasime dėl 13 pakeitimo. Draugė su žodiniu pakeitimu dėl žodžio vėl. E, e, kas už prieš sulaikė patvirtinta. Antroji dalis Dėl antros dalies nebereikia balsuoti, kadangi minėtas žodis nebuvo įtrauktas. Toliau kompromisas D. EPPS, D, ALDE, žalieji, FACR. Dėl antrosios dalies irgi neturėsime balsuoti, kadangi žodinis pakeitimas e, pataisė pirmąją dalį, kadangi visi pritarėme žodiniam pakeitimui, tai nebėra reikalo balsuoti dėl antrosios dalies. Ar visiems aišku. Taigi, D kompromisas, EPP, SD, ALD, žalieji FA, ECR. Kas už prieš sulaikė patvirtinta. Kompromisas E, EPP, SD, ALD, žalieji. Kas už prieš e, sulaikė patvirtinta. Toliau 17 pakeitimas. Katalino atkrinta. Taigi turime perėti prie 21-ojo ponas Makintai, kas už, prieš, susilaikė, atrodo atmesta. Patikrinkime elektroniškai. Balsuojam. Balsavimas baigtas. Vis dėlto primta. 23 už, 18 prieš. 22 Elibet Šiotir. Balsavimas dalimis. Pirmoji dalis tekstas be žodžio patikiuliai. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis. Kas už, prieš, susilaikė, patikrinkime elektroniškai, balsuot pradam. Vote is closed. Pasavimas baigtas. 20. 3 prieš 16 už, taigi atmesta. Toliau 23 pakeitimas Elizabeth Schroeder, vėlgi balsavimas dalimis, pirmoji dalis, kuri balsuojam tos sakinės, stresses the role, uh, job creation. Kas už, prieš, sulaikė, atmes, uh, patvirtinta. Antroji dalis, su fraze restoring mobility, kas už, prieš, susilaikė. Man atrodo atmestam. Patikrinkime. Elektroniškai balsuojam. Vote is closed. Balsavimas baigtas. 23 už 19 prieš patvirtinta. Periname prie 24 pakeitimo. Panašiai, kas už, prieš susilaikė, atmesta. 25. Pono Benion. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 26. Ponė Saja. Kas už, prieš, susilaikė, turiu patikrinti. Vote is closed. Balsavimas baigtas. 22 prieš 21 patvirtinta. Tada perėm prie kompromiso G, EPP, socialdemokratai Alde, Žalieji ir CR, kas už prieš sulaikė patvirtinta. Toliau 31, ponė Saja žodinis pakeitimas, kurį pasiūlė ponėse. Panaudo, fondų panaudojimas ir toliau išbraukiama frazė tam, kad piliečiai galėtų um, sekti, kaip jie panaudojami tinklalapyje, nacionaliniu mastu arba per visą Europos Sąjungą. E, ir toliau paliekama frazė Embedded Communication Leading. Timo General Ownership. Taigi, kas už prieš sulaikė patvirtinta. 32, pono Vandės Tup, siekia išbraukti, e, kas už prieš sulaikė atmestą. Kompromisas H, EPP, Socialdemokratai, LD, Žalieji ir ECR, kas už prieš sulaikė patvirtinta. 34. Pono Darden pakeitimas, kas už prieš sulaikė patvirtinta patvirtinta. 35 atkrinta, todėl balsuojame galutinai elektroniškai, pradedame balsuoti. Vote is closed. Balsavimas baigtas. 43 už, vienas prieš, nieks nesusilaikęs, sveikinu. Pranešimas patvirtintas. The next is the report of... Toliau, pana Doč, pranešimas dėl trečių šalių prekių ir paslaugų patikimo į sąjungos išų pirkimų daus rinkas, procedūros, kuriomis ramos darybos dėl sąjungos prekių ir paslaugų patikimo į trečių šalių viešųjų pirkimų rinkas. We start with the vote on amendment 22. Pradėsime balsuoti nuo 22 pakeitimo, panas Sipelkas tekstas už prieš, susilaikė, patvirtinta. Norite patikinti elektroniškai, gerai, balsuojame. Balsavimas baigtas, nepalaukite. EPP ir socialdemokratai po vieną balsą per daug užregistravo kažką. EPP vis dar vienu balsu per daug. Gerai, balsuoti baigiame. 19 už, 24 prieš. Atmesta. 23. Pakeitimas pana Hendel, kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestam. Toliau AA kompromisas, EPP ir socialdemokratai, kas už? Norite 23 patikrinti? Na gerai. Tikriname elektroniškai 23 pakeitimą. Baigiame balsuoti. Trisdešimt penki už, septyni prieš. Taigi 23 patvirtintas. Toliau dėl kompromiso AA, AB, AC, AD, AE, AF bei A kompromiso bendrai balsuojame kaip dėl vieno bloko. Kas už? Kas prieš? Sulaikė. Visi šitie kompromisai patvirtinti. Ir dabar galime pereiti prie 25 pakeitimo Panas Sipelkas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 26. Kas už prieš sulaikė. Patvirtinta. B kompromisas. APP e ir socialdemokratai. Kas už prieš susilaikė. Patvirtinta. Toliau Z kompromisas. EPP ir socialdemokratai. Kas už prieš, susilaikė, patvirtinta. E, toliau, dekompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 32 pono Hendel Pono Hendel 303, kas už prieš sulaikė patvirtinta. Penktasis pranešėjo pakeitimas, kas už prieš sulaikė patvirtinta. Toliau šeštasis pranešėjo pakeitimas, kas už prieš sulaikė patvirtinta. 39. Sipla ir Darden. Balsuojame dalimis. Pirmoji dalis. Tekstas be žodžių What shall be rather. Taip toliau. Tai kas už prieš sulaikė patvirtinta. Toliau antroji dalis. Kas už prieš sulaikė patvirtinta. Toliau 40 pakeitimas Sipel, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Prašau patikrinti, gerai, elektroniškai balsuojam. Pradedame. Balsavimas baigtas. Devyniolika už, 24 prieš, taigi atmesta. Toliau septintasis pakeitimas, sipilaikas teks, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Toliau aštuntasis panhandel pakeitimas, kas už prieš sulaikė patvirtinta. Toliau devintasis pakeitimas, panas Hendel, kas už prieš susilaikė. Patikrinkime. Elektroniškai balsuojam. Vote is closed. Balsavimas baigtas. 21 už, 23 prieš. Taigi atmesta. Toliau sipilokas teks. Dešimtasis pakeitimas už prieš laikė patvirtinta. Vienuoliktas pakeitimas sipilokas teks. Balsuojame dalimis. Pirmoji dalis tekstas be žodžio and that do not respect in accordance with the directive, kas už tokį pakeitimą, prieš, susilaikė, patvirtinta. Norite tai elektroniškai balsuoti? Gerai, pradėme balsuoti. Balsavimas baigtas. 26 už 18 prieš, taigi patvirtiname. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Sulaikė. Atmesta. Toliau. Pirmasis pakeitimas atkrinta. Kadangi patvirtiname 11, toliau 12, pana Hendel. Pakeitimas kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 15 dar nepakeitimas, kas už, prieš, sulaikė, tvirtinta. Spaltarnant 16 pakeitimas, kas už, prieš, sulaikė, patvirtinta. Na, galime balsuoti nuo 17 iki pat pabaigos už visus kitus kaip vieną bloką, ne? Gerai, tada teks po vieną balsuoti. Taigi 17. Pone Sipel, kas už prieš sulaikė patvirtinta. 18. Kas už prieš sulaikė patvirtinta. 19. Pone Sipel, kas už prieš sulaikė patvirtinta. 20. Pone Sipel, e, kas už prieš sulaikė patvirtinta. 21. Pone Sipel, Dadan, kas už prieš sulaikė patvirtinta ir galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Pradame balsuoti. Balsavimas baigtas. 34 už, 7 prieš, 3 susilaikė. Sveikinu pranešėją. The next on the agenda is the Kitas pagal darbo atvarkę ir balsavimas dėl reglamento dėl medicinos prietaisų, kurio iš dalies keičiama direktyva 2183, reglamentas 178-2002, reglamentas 1223-2009 e, metų pranešėja. Pone Estrela, pradėsime balsavimą. 28 ir 29 pakeitimas, kurie yra identiški, kas už prieš susilaikę atmesta. Elektroninis balsavimas, pasitikrinkime. Balsavimas baigiamas. 23 už, 18 prieš, priimta. 30 bizoto pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę. Manau, kad atmestas, bet pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. 23 už, 20 prieš. 30 pakeitimas priimtas. Puiku, kolegos. Ačiū, mielai kolegiai. 32 ir 34 pakeitimai yra identiški. Balsuojame kartu, kas už, kas prieš. Susilaikę. Tikrinkime. Tikriname 32 ir 34. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 27 už, 14 prieš, 3 susilaikė akivaizdžiai. Priimta. 37 pakeitimas. E, ištrinama dalis juo. Marianus Harkinkas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. 33. Filibulan pakeitimas. Pra jį praleidau, atsiprašau. Kas už? 33. Kas prieš? susilaikė priimta. Dabar grįžtame prie 36. Ponios Harkin, vėlgi dėl teksto išbraukimo kas už, kas prieš susilaikė. Tikrinkime. Tikrinkime 36. Ar visi spėjote pabalsuoti? Baigėme balsuoti. 25 už 17 prieš priimta. 37 atsiimtas. Dabar pereiname prie ketvirto pakeitimo, nes visi buvusi prieš jį atsimti. Pranešėjas ketvirtas pakeitimas. Kas už? E, susilaikė priimta. 51 e, pakeitimas dėl e, teksto išbraukimo. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Prieš 40. Pasiprašau. 44 pastraipa. Šeštas pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. Pranešėjo šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Septintas už, prieš susilaikė priimta. Aštuntas tos pačios autorės, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 53. Panios Bizoto dėl išbraukimo, kas už, prieš susilaikė atmesta. 54. Marijanos Harkin, kas už, kas prieš susilaikė. Manau, kad priimta, bet galime patikrinti. Iš EPP per daug balsuoja, dviem žmonėm per daug. Geriau, dabar jau viskas tvarkoj. Taigi balsavimas baigtas. 27 už, 13 prieš. Iš tiesų, priimta. Jean Lambert, 55. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 56. Autorė ta pati. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 57. Už prieš susilaikė priimta. 58 už prieš susilaikė priimta. 9 pranešėjos už prieš susilaikė priimta. 10 pranešėjos dėl išbraukimo teksto, kas už prieš susilaikė priimta. 59 Filibulion, kas už prieš susilaikė priimta. 60 Marin Harkin, kas už prieš susilaikė priimta. 11 pranešėjos už prieš susilaikę priimta. Pranešėjos 12, kas už, prieš susilaikė priimta. 13 pranešėjos su pakeitimu žodžiu, kurį teikia Alde frakcija. Niekas neprieštarauja pakeitimui žodžiu, todėl e, balsuojame su juo. Kas už, prieš susilaikė priimta. 14 pranešėjos pakeitimas dvi dalys – Pirma dalis be žodžio and reviewed by the representatives of relevant stakeholders iki pat professional organizations. Kas už prieš susilaikė primta, kas e, uh, pr už prieš susilaikė. Reikia patikrinti. Tikriname dėl antrosios dalies balsavimą. C'était plus ample. E Il y a un PPE de trop. Vėlgi šią PP yra vienu nariu per daug. Puiku, visi balsavote, visi e, sugebėjote pareikšti savo nuomonę. Balsuojame dėl 14 pakeitimo antrosios dalies. Pranešėja pasisako už. Puiku. Atrodo, kad viskas aiškiau. Baigiame balsuoti. 38 už, 6 prieš, akivaizdžiai priimta. Antra e, konstatuojamoji dalis. A kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Trečia konstatuojamoji dalis Flibulan 16 pakeitimas su Alde frakcijos žodiniu pakeitimu. 16 e, balsuojam su žodiniu pakeitimu, kas už prieš susilaikė priimta. 13 konstatuojama dalis, 17 Filibulan pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. 15 konstatuojama dalis, antras pranešėjos pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. Toliau. 15 konsultuojimo dalis, 18 pakeitimas atsiimtas, 19 konsultuojimo dalis, 19 pakeitimas Vilbulankas už prieš susilaikę priimta. 20 pakeitimas už prieš. Tikrinkime, dėl 20 balsuojame elektroniškai. Tout le monde a pu voter, le vote visi spėjote pabalsuoti. Baigtas balsavimas. 26 už, 17 prieš. Aiškiai priimta. 21 pats autorius, kas už, prieš. Susilaikė. Priimta. 22 tas pats autorius, kas už, prieš. Susilaikė. Priimta. 23 to paties autorius, kas už, prieš susilaikė priimta, 24 už prieš susilaikė priimta, 25 už prieš susilaikė priimta. 53 e, konstatuojamo dalis, keturių frakcijų kompromisinis B pakeitimas. Už prieš susilaikė priimta. Balsuojame dėl visos nuomonės elektroniškai. Pradedame balsuoti. toujours des PPE qui se Vis dar EPP salėje yra įsiveržėlių. Dviem žmonėm yra per daug. Dabar jau viskas gerai. 43 už, vienas prieš. Niekas nesusilaikė. Sveikinu pranešėją. Mes jai perpsim linkėjimus, nes jos čia nėra. Toliau vėl balsuosime dėl kolegės Edith Estrela pranešimo. Pasiūlymas e, reglamentui dėl in vitro medicinos prietaisų ir diagnostikos. 16 Filip Bulon pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 39 straipsnis, ketvirta dalis ir žanginė dalis. Trečias pakeitimas. Pranešėjos. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 17 Milan Karbrnoch. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 42 straipsnis, šešta dalis, naujas variantas, ketvirtas pakeitimas pranešės, kas už prieš susilaikė priimta. 18 pakeitimas suderinamas su ketvirtuoju, kas už prieš susilaikė priimta. Penktas pranešėjos pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Šeštas tos pačios autorės, kas už prieš susilaikė priimta. 61 straipsnis, e, pirma dalis, e, pirmas papunktis, septintas pakeitimas, kas už prieš susilaikė primta, 19 Karm Brunoch suderinamas sutintu, kas už prieš susilaikė primta. Pirmas priedas, trečia dalis, e, pakeitėjus aštuntas pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. Antras, pirmas priedas, trečia dalis, 17 punktas, 20 Milan Kabrnoch pakeitimas, pranešė už kas, už prieš susilaikę priimta. Antroji konsultuojamoji dalis, pirmas, a, a kompromisas, keturios frakcijos teigia, kas už prieš susilaikę priimta. E, trečia konsultuojamoji dalis, dešimtas Filip Bulon pakeitimas su žodiniu alde pakeitimu. Niekas žodiniam pakeitimui neprieštarauja, dėl suojame su, dėl pakeisų dešimto pakeitimo, kas už prieš susilaikę priimta. E, Paskui 13 konsultuojimo dalis, 11 Filibulion pakeitimas, kas už prieš susilaikė. Manau, kad priimta, bet galime patikrinti 11 pakeitimą. Ar visi spėjote balsuoti? 11 e, punktas buvo, pakeitimas buvo bal, prie, balsuojamas. 23 už, 16 prieš priimta. 12. Tas pats autorius, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 13. Tas pats autorius, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Tuo patys autorius 14. Pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 15. Tas pats autorius, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Pranešėjas antras, kas už, prieš susilaikė priimta. Balsuojame dėl viso teksto elektroniškai. Pradedame balsuoti. Ar visi spėtėme balsuoti? Baigėme balsuoti. 44 už, vienas prieš, niekas nesusilaikė, sveikinu pranešėją. The shadow, of course. Ir aišku, šešėlinis pranešėjus. venons nu, um, euh, au point. Periname prie 33 darbotvarkės punkto. Tai yra nuomonė rengiama e, savo iniciatyva e, rašomam IMKO komiteto pranešimui apie e, paslaugų vidaus rinką, padėtis ir artimiausi veiksmai. Davidas Kaza parengė e, nuomonę. Pirmas pakeitimas - Paul Murphy, kas už prieš susilaikė atmestą. Pranešėjo antras, kas už, prieš susilaikė priimta. Trečias, karimedeliai, kas už, prieš susilaikė priimta. Ketvirtas pakeitimas pirmai daliai, Ines Zuber, kas už, prieš susilaikė priimta. Penktas pakeitimas Paul Murphy, kas už, prieš susilaikė atmesta. Toliau po pirmos pastraipos šeštas karimos dėl pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. Septintas pakeitimas, karimos dėlikas už prieš susilaikė priimta. A, kompromisas, antrai pastraipai, keturios frakcijos, kas už prieš susilaikė priimta. Po antros pastraipos 14 Jūtos Steinrių pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta atmesta. Karimas dėlį 15 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė, priimta. 16 tos pačios autorės, kas už, prieš susilaikė, priimta. 17 tos pačios autorės, už, prieš susilaikė, atmesta. Trečia pastraipa, 19 pakeitimas, Inesos Zuber, kas už, prieš susilaikė, atmesta. 18 Paul Murphy pakeitimas, kas už, prieš susilaikė, atmesta. 20 karimos delikas už, prieš, susilaikę, priimta. 21 atsiimtas. Dabar balsuosime dėl Juto Steinruk 22, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 23 Ines Zuber, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Jūtos Steinrau 24, kas už, prieš susilaikė priimtas, Danutos Jezlovetskos 25 su žodiniu EPP pakeitimu, niekas žodiniam pakeitimui neprieštarauja, balsuojame 25, dėl 25 pakeitimo su pakeitimais, kas už, prieš susilaikė priimta. Toliau po trečios pastraipos. Seka 23 pastraipa 26 pakeitimas su EPP pakeitimu žodžiu. Niekas neprieštarauja pakeitimų žodžių. Balsuojame su pakeitimais dėl 26, kas už prieš susilaikė priimta. Ketvirta pastraipa, 27 pakeitimas. Ines Cuber, kas už prieš susilaikė atmesta. B. Kompromisinis pakeitimas, keturios frakcijos, kas už prieš susilaikė priimta. Dabar periname prie ketvirtos dalies 31 pakeitimą Marian Harkin dvi dalys. Pirma dalis be žodžių in particular occupational pension schemes. Kas už prieš susilaikę priimta. Kas už antrą dalį už prieš susilaikę priimta. Ketvirta pastraipa 32 Polmofi pakeitimas. Kas už prieš susilaikę atmesta. 33 tas pats autorius. Kas už prieš susilaikę priimta atmesta. Natijos Hirš 34, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 35, Jutos Steinrų, kas už, prieš, susilaikė, priimta. David Kaza 36, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 37, pats autorius, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Tikriname dėl viso nuomonės projekto balsavimo. E, balsuojame dėl viso nuomonės projekto.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 Je l'ai pas là. Je l'ai pas. Ah oui, pardon. Euh, nous en venons au point 34. Pereiname prie 34 darbo atvarkės klausimo. Balsuosime dėl klausimų žodžių ir rezoliucijos e, dėl 2007-2012 metų Europos darbuotojų sveikatos ir saugos strategijos vertinimo dėl klausimo žodžiu. Aš gavau du pakeitimus. E, pirmuoju klausimu ponas Serkas pateikė pakeitimą. Kas už prieš susilaikė priimta toliau. Įvedamas naujas klausimas. Antruoju punktu, antruoju pakeitimu vėlgi Aleksandras Serkas, kas už prieš susilaikė atmestas. Balsuojame dėl viso teksto elektroniškai. Visi spėjote pabalsuoti. Ah, balsavimas baigtas. 42 už, 2 susilaikė, 1, 2, 2 prieš, 1 susilaikė. Klausimas žodžiu priimtas. Toliau periname prie pačios rezoliucijos e, projekto pasiūlymo. Balsavimo sąrašas prasideda konstatuojamosiomis dalimis. Manau, kad problemų kažkokių ypatingų nėra. Ir po B konstatuojamosios, pagal B konstatuojamąją dalį, pirmas pakeitimas Alejandro Sarkas, kas už prieš susilaikė priimta. Antra konstatuojama dalis yra, atsiprašau, antras pakeitimas atsiimtas, trečias pakeitimas Patrik Le Jarik, GUE frakcijos narys, kas už prieš susilaikė priimta atmesta. E, Pirmai daliai e, parengtas A kompromisas, kurį teikia dvi frakcijos, kas už prieš susilaikė priimta. Antra pastraipa, techninis pakoregavimas, balsuoti nereikia. Tiesiog bus pakeičiama 2014 metų data 2013. -aisiais Toliau septintas Alejandro Serkas pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. Aštuntas pakeitimas Patrik Jarik suderinamas, kas už prieš susilaikė priimta. Devintas to paties autorius, kas už prieš susilaikė atmesta. Balsuojame dėl viso rezoliucijos teksto elektroniškai. Pradedame balsuoti. Ja, un SID de trop. ECD vienu nariu balsuoja per daug. Ar visi balsavote? Baigiamės balsuoti. Kviečiu, raginu visas frakcijas, kurios paremė šį klausimą žodžiu ir rezoliucijos projektą, e, pasikalbėti apie tai savo frakcijose nes šis klausimas turėtų būti įtrauktas į Liepos mėnesio plenarinio posėdžio darbo atvarkę, nes kitaip mes labai pavėluosime. Dabar pereiname prie 35 klausimo. Balsuosime dėl mūsų komiteto pranešimo direktyvos, ir, kurią rengia parlamentas ir taryba E, projektas 96-71 EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje. E, balsavimo sąrašas yra parengtas, aš kaip pirmininkė e, galėjau nuspręsti, kokia bus balsavimo tvarka. Žinome, kokia yra Europos parlamento balsavimo praktika, be to turime vadovautis Europos parlamento reglamentu. 161 e, straipsnis yra šiame reglamente. Todėl balsavimas dėl pakeitimų yra susijęs su, e, buvo nulemtas tiesiog diskusijų ir pirminių pasiūlymų. Todėl, jeigu abejojate, e, turite e, suprasti, kad pagal parlamento taisyklės pirmininkė dėl visko sprendžia. Aš e, pasikliaunu, pasikliauju sekretorijatu, kuris yra atsakingas už šį dosiją. Mes suprantame, kad šis dosija yra itin jautrus. Žinau, kad visi sprendimai š... priimti čia bus diskutuotini, dėl jų bus ginčiamasi. Tačiau aš siūlau susitaikyti su realybė, e, kurią mes patys nulėmėme. Norėčiau e, labai aiškiai visiems pasakyti, žmonės e, dirbdami šiame pastate objektyviai parengė planą. Dabar balsuojame dėl BB2 kompromiso. Kas už? Prieš Madame, Madame la rapportrice. Si... Pone pranešėja, jeigu dėl balsavimo tvarkos ir dėl balsavimo pakeitimų išdėstymo, tai jums negaliu suteikti žodžio. Madame la rapportrice, est-ce qu'il s'agit d'une intervention? Pone pranešėja, ar jūs norite pasakyti dėl uh, pakeitimų išdėstymo tvarkos? Dėl dviejų dalykų norėjau pasisakyti, juos norėčiau aptarti šioje balsavimo dalyje. It is. It is. It is. Madame la rapportrice. Mm, pani przewodnicząca. Pane pirmininkė, norėjau paklausti dviejų dalykų prieš balsavimą susijusių su e, žaidimo taisyklėmis. Pirmiausia, Ample komitete buvo manoma, jog reikėtų uh, E, įtraukti du pakeitimus, kuriuos pateikė skirtingos frakcijos. Deja, socialistų e, pakeitimas netitinka tam tikrų reikalavimų AAA, EE2, CC, DD2, LLL, MMM, DDD, EEE. E. Mūsų frakcijos koordinatorius išsintė informaciją poniai pirmininkiai Deja, ponė pirmininkė neregavo į mūsų laišką. Norėčiau paprašyti kreiptis į asmenis atsakingus už pakeitimų prieimimą. Taip pat norėčiau, kad jūsų sekretariato atstovai paaiškintų, kodėl turime sutikti su pirmininkės sprendimu, pagal kurį buvo pakeistas 9 ir 20 straipsnių eiliškumas. 9 straipsnėje e, yra numatytas Z1 EPP ir ALDE pakeitimas, turėjo būti balsuojamas dar prieš kompromisą Z, kurį pateikė socialistai. Kalbant apie Europos komisijos tekstą, e, ten yra numatytas atviras e, išteklių sąrašas, kuris turėtų būti pagristas, nediskriminacinis e, ir aiškus. Visa informacija turi būti perdodama komisijai, tuo tarpu Z pakeitime yra prašoma atviro sąrašo be jokių kompromisų. Kitaip tariant, EPP e, frakcijos pakeitimas yra daug platesnis, todėl dėl jo turėtų būti balsuojama dėl pirmo. E, dėl 12 pakeitimo, e, dėl jo reikėjo balsuoti prieš MM2 pakeitimą, todėl kad Nebegaliu jums daugiau leisti pasisakyti, atsakysiu į du jūsų pastebėjimus. Dėl pirmojo klausimo. Aš gavau jūsų koordinatorių iš Čiabo Ori laišką elektroninį ir atsakiau e, Liepos 17 e, dieną. Aš pati matau tą elektroninį laišką dabar prieš akis, nes akivaizdu, kad jūs jo neskaitėte, bet aš jūs buvau prirašiusi tame e, laiške e, kaip adresatą. Laiške sakoma, ačiū už atsiųstą e, jūsų prašymą. Aš atidžiai išnagrinėjau pakeitimų išdėstymo tvarką, vadovaujantis Europos parlamento darbo tvarkos taisyklėmis. Anot Europos parlamento darbo taisyklių e, nėra iškelta reklamo kompromisinius pakeitimus surašyti anksčiau negu kitus pakeitimus, ypač jeigu jie yra pakeitimai, kuriuos pateikė viena frakcija. Priešingai, pagal 161 straipsnio ketvirtąją dalį kompromisinių pakeitimų priimtinumas turi būti vertinamas kiekvienu atveju atskirai, atsižvelgiant atsižvelgiant į e, pakeitimų kompromiso pobūdį. E, šiuo požiūriu nuosekliai vadovaujamės e, komitete. Jūs teisingai pastebėjote, kad šio dokumento siūlomų pakeitimų sąraše ne visuomet yra nurodyta, kokie pakeitimai įeina į vieną ar kitą kompromisinį pakeitimą. Tačiau aš galiu Jūs patikinti, kad uh, Visi pateikti pakeitimai įeina į šį sąrašą. Aš visko paprašiau komiteto sekretoriato, kad jie į galutinį dokumento variantą ir į balsavimo sąrašą surašytų visą informaciją. Į tai atsižvelgdama aš nusprendžiau e, priimti visus kompromisinius pakeitimus. Linkėjimai Pervanš Beres. O dėl antrosios jūsų minties aš dar kartą paskaitysiu 161 straipsnį. Jame yra sakoma, E, pagal bal, nusprendžiant dėl balsavimo tvarkos, e, mes e, prieš balsavimą turime nuspręsti, jeigu yra pakeitimų, kurie Yra nustatyta, kurie pakeitimai turi būti pirmi, jeigu kokie nors pakeitimai yra atmitami, tai atitinkamai kiti pakeitimai pasislenka. Jeigu iškyla bejonių dėl e, pakeitimų pirmenybės, pirmininkas turi nuspręsti, ar e, pirminėme tekste priimti pakeitimai turi būti priimti e, pagal tam tikrus terminus. Taigi, Toks, ja, bū, toks būtų mano sakymas. Valsuojame dėl pirmo straipsnio. BB2 kompromisas. Kas už? Of opinion of tabling office. Aš e, prašau e, pakeitimų prieimimo sekretoriato nuomonės. Aš turiu tokią teisę. Pirmininkė, bet ne dabartinėme balsavimo etape. Taigi, kompromisas BB2. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Tikriname. Tikrinome. BB2 kompromisas. Balsuojame. Tout le monde a pu voter Ar visi balsavote? Baigtas balsavimas. 21 už, 24 prieš. E, nepriimta. Balsuojame dėl kompromiso BB1. Kas už, kas prieš, susilaikę tikriname. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 28 už, 18 prieš, e, susilaikiusių nėra, priimta. pirmo straipsnio AAA pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę. Pasitikrinkime. AAA. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 21 už, 25 prieš, Atmesta. 238 pakeitimas. Su žodiniu pakeitimu. Ar niekas neprieštarauja žodiniam pakeitimui? Atleiskite, jis atkrito. Antros straipsnio pirma dalis EE2. Kompromisas kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. Atleiskite, aš padariau klaidą, kadangi AAA kompromisas nebuvo priimtas, nes balsavome dėl, dėl 237, dėl to turime balsuoti dėl 237 pakeitimo, kas už, prieš susilaikę, atmesta. O dėl EA2 jau balsavome. Todėl dabar balsuojame dėl kompromiso EE1, kas už prieš susilaikę. Manau, kad priimta, tačiau pasitikrinkime elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Dvidešimt aštuoni už, aštuoniolika prieš išties buvo priimta. 2a straipsnis 16 jūrių komiteto, kas už prieš susilaikę. Priimta. 17 už prieš susilaikę. Priimta. Antro straipsnio pirma B dalis, 18 pakeitimas, jūri kas už, prieš, susilaikę. Manau, kad atmesat, bet pasitikrinkime. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 21 už, 25 prieš. Atmestas. Tai reiškia, kad dabar galime balsuoti dėl 21 ir 243 pakeitimo. Balsame kartu dėl jų, kas už. Prieš. Kas už? Dar kartą pakelkite rankas prieš susilaikę priimtas. 22 pakeitimas ir jūri 19 identiški kas už prieš susilaikę priimta. Antro straipsnio pirma dalis CA 244 pakeitimas. Pateiktas e, narių, Oimen Reutin, Ilabelė ir taip toliau. 244, 242 kartu, kas už, prieš, susilaikę, atmestas. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Dėl 244 ar 242 pakeitimų. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 21 už, 24 prieš, 1 susilaikęs, atmesta. 246 Jutos Steinruk, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 247 pakeitimas. Matau, kad kažką pamiršau. 245 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 36 simko, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 247 Steinro, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Trečias straipsnis AA1 kompromisas, EPP, ALDE ir kitų, kas už, prieš, susilaikę. Pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl AA1 kompromisinio pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 27 už, 19 prieš. AA1 kompromisas priimtas. 25 balsavimo sąrašo puslapis. Dvidešimt penktas, e, strai, 25 balsavimo sąrašo puslapis. Dvidešimt keturi EPP, dvidešimt penki socialistai. O liberalai 25 puslapyje taip pat yra. 25 pastraipa Jūri kas už prieš susilaikę. Priimta. Trečias straipsnis. PPP kompromisas dviejų frakcijų kas už. Prieš. Susilaikę. Pasitikrinkime. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 24 už, 20 prieš, vienas susilaikęs. Primta. Po trečio straipsnio BBB kompromisas, kas už prieš susilaikę. Manau, kad atmestas, tačiau patikrinkime BBB kompromisą. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 23 už, 23 prieš. Nepriimtas. Tai reiškia, kad galime balsuoti dėl 197 pakeitimo, kas už prieš susilaikę. Manau, kad atmestas, tačiau patikrinkime. 397 balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 21 už, 25 prieš. Atmesta. Po trečio B periname prie DD2 kompromiso. Trijų frakcijų kas už, prieš, susilaikę. Atmesta. Pasitikrinkime. Dėl DD2 kompromiso balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 23 už, 23 prieš. Atmestas. LLL kompromisas kas už, prieš, susilaikę. Atmestas. Po trečio straipsnio DD1 kompromisas, kas už, prieš. Kas už DD1, prieš. Pasitikrinkime. Balsuojame dėl DD1. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 26 už, 20 prieš. Aiškiai primtas. Po, po trečio C, kompromisas DDD, kas už, prieš, susilaikę. Atmestas. NNN kompromisas trijų frakcijų, kas už, prieš, sulaikę, atmestas. Ketvirtas straipsnis, C2 kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, atmestas. C1 kompromisas, kas už, prieš, susilaikę. Priimta. Penktas straipsnis, D pirmas kompromisas, kas už. D pirmas, kas už. Prieš, susilaikę. Pasitikrinkime. Dėl D pirmo pakeit, e, kompromiso. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 28 už, 17 prieš. Didelė dauguma pritarta. D2 kompromisas atkrenta. Ir periname prie šešto straipsnio. Tačiau prieš šeštą straipsnį ir po penkto straipsnio, tai yra tarp penkto ir šešto straipsnio. 461 pakeitimas, kas už prieš susilaikę atmestas. Šešto straipsnio V antras pakeit... kompromisas, kas už prieš susilaikę atmestas. V pirmas kompromisas, kas už prieš susilaikė, priimta. po šešto straipsnio 494 ir imko komiteto identiški pakeitimai, kas už prieš susilaikę atmesta. Septintas straipsnis. V, dvigubos V antras pakeitimas, kas už prieš atmestas, bet pasitikrinkime, balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 21 už, 25 prieš. Atmestas. Dviguba V pirmas pakeitimas, kas už, tiksliau kompromisas, prieš susilaikę. Pasitikrinkime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 28 už 17 prieš. Pritarta. Pereiname keletą puslapių į priekį. Iki 8 straipsnio. X antras kompromisas, kas už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. X pirmas, kas už. Prieš. Susilaikę. Priimtas. Tik vienas puslapis leidžia mums balsuoti dėl 9 straipsnio Z2 e, kompromiso, kas už prieš susilaikę. Pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl Z2 kompromiso. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 27 už, 18 prieš. Priimtas. Pereiname prie kitų puslapių. Šešiasdešimtas puslapis. Devinto straipsnio pabaigoje 615 pakeitimas. Kas už? 615 pakeitimas po 9 straipsnio kas už prieš susilaikę. Patikrinkime. Manau, kad buvo atmestas balsavimą dėl 615 pakeitimą. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 20 už, 25 prieš, išties atmestas, vienas susilaikęs. 613 e, ponios pirmininkės pavaduotojas, kas už, prieš, susilaikę. Patikrinkime. 615 pirmininko, kiek sako, turiu omenyje 613 balsavimas pradedamas. Pirmininkė pasitaiso. Dar kartą balsavome dėl 613 pakeitimo. Balsavimas pradedamas ir baigiamas. 21 už, 22 prieš, 3 susilaikę, atmestas. Pereiname prie 616 pakeitimo. Iš karto balsuokime elektroniniu būdu, bus paprasčiau. Balsavimas pradedamas. Balsavote, balsavimas baigiamas. 21 už 25 prieš, niekam nesusilaikius, atmesta. 614 pono Hendelio kas už, prieš, susilaikę, atmestas. 10 straipsnis CC pirmas kompromisas kas už, prieš, susilaikę Patikrinkime. Dėl CC1 kompromiso. Balsavimas pradedamas ir visi balsavote. Balsavimas baigiamas. 28 už, 18 prieš. Priimtas. galime pereiti prie maždaug 60 puslapio pabaigos, 10 straipsnis EEE e e kompromisas. Kas už šį kompromisą? Prieš susilaikę. Atmesta. 644 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikę. Atmestas. 646 pakeitimas Elizabeth Schröter ir kitų, kas už 70, aš viršau 647. Atsiprašau, pirmininkė, jis pasirodo atkrito, nereikia dėl jo balsuoti. Non, non, non, non, non, j'étais sur la bonne voie. Donc le 640. 640 pasirodo, vis tik reikia dėl jo balsuoti. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Tikrinkime, galime tikrinti dėl 647. Tout le monde a pu voter? Ar jūs įspėjote pabalsuoti? Balsavimas baigtas. Dvidešimt vienas už, dvidešimt penki prieš. Nepriimta. Jau balsuosime dėl 220 pakeitimo. Kas už, kas prieš, susilaikė, tikriname. Ar visi spėjote pabalsuoti? Baigiame balsavimą. 20 už, 25 prieš. Nepriimta. 11 straipsnis FF2 kompromisinis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Manau, kad atmesta, bet tikrinsime. Tikriname elektroniškai. Le vote est ouvert. Balsavimą baigiame. 21 už, 25 prieš. Nepriimta. Kompromisas FF1. Kas už? Ar iš karto balsuokime elektroniškai? Iš karto balsuojame elektroniškai FF1. Le vote est ouvert. Pradedame, baigiame. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. 28 už, 18 prieš. Priimta. Akivaizdžiai priimta. Dabar verčiame puslapį. Ir periname prie 12 straipsnių. Nous sommes saisis de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 amendements. Septyni yra pakeitimai dėl teksto išbraukimo. Jeigu mes dėl te tų pakeitimų balsuosime, nereiks balsuoti dėl kompromiso. Suprantat? Taigi, kas už 12 straipsnį išbraukimą? Kas už 12 straipsnį išbraukimą? Kas už prieš? Reikia patikrinti. Ar visi spėjote pabalsuoti? Balsavimas baigtas. 16 už 31 prieš. Akivaizdžiai atmesta. Todėl balsuojame dėl MM2 kompromisinio pakeitimo. Balsuokime. Ar visi pabalsavote? Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 26 už, 21 prieš, 1 susilaikė. Priimta. sekretariato parešta, parengtame straipsn, e, tekste, balsavimo sąraše, 84 puslapyje pradedamas balsavimas dėl 13 straipsnio. 84 puslapis. Article 13, kompromis. 13 straipsnis, GG2 kompromisas. Kas už? 13 straipsnis. Tryliktas straipsnis GG2 kompromisas. Kas už, kas prieš. Susilaikė, manau, kad atmesta, bet pagal savo įpročius gerus patikrinsime. Balsuojame dėl GG2. Ar visi spėjote pabalsuoti? Baigiame balsuoti. 20 už, 26 prieš. Iš tiesų atmesta. GG1 kompromisas, kurį teikia trys frakcijos. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Tikrinsime. Ar visi atsimenat? kaip balsuoti. Balsavimas baigtas. 28 už, 16 prieš. Priimta. Tada pereiname prie 14 straipsnio. HH2 kompromisas, kurį teikia dvi frakcijos. Kas už? Kas prieš? susilaikė, atmesta. HH1 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Po to keturiasdešimt penkta pastraipa keturioliktos straipsnio, kas už, prieš, susilaikė, atmesta penkioliktas straipsnis du vienodi kompromisai, JJ1, JJ2, kas už prieš susilaikę priimta. 16 straipsnis vėlgi du kompromisai vienodi KK1, KK2, kas už prieš susilaikę priimta. Po to reikia tikrinti, sako sekretariatas. Reikia tikrinti negaliu atsispirti prašymai tikrinti. Balsuojame dėl 16 straipsnio. Prašau balsuoti. 16 straipsnis, du kompromisai. KK1, KK2. Aš atsiprašau prancūziškai, o gal ne tik prancūziškai kalbančių žmonių už tokius pavadinimus. Dabar jau atrodo visi balsavo. Balsavimas baigtas. 42 už, 5 prieš, akivaizdžiai priimta. Ačiū, kad e, patikrinome. Šiek tiek įtampas mūsų darbė atsirado ir šiek tiek sustabdėm savo darbą. 16 e, straipsnis A. Du identiški pakeitimai. Ir norit iš karto tikrinti? LL1, LL2 kompromisai, kurie yra identiški. Kas už prieš susilaikę priimta? Toliau 17 straipsnis 804 Elibet Šrioter ir Emily Turinin pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Dabar e, po to galime pereiti prie 825 pakeitimo, kas už prieš susilaikė atmesta. Atsiprašau, 805 Tomo Hendelkas už prieš susilaikė, 86 Tomo Hendelkas už prieš susilaikė. Reikia tikrinti 806. Pradedame balsuoti, baigime balsuoti. 22 už, 25 prieš. Nepriimta. 806 to paties autorius, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 808 to paties autorius, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 809 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 810 to paties autorius, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 811 už, prieš, susilaikė, atmesta. 18 straipsnis. Kompromisas į ilgoji vienas, kas už, prieš, susilaikė, priimta, bet turbūt reikėtų vis tik patikrinti. On compte sur le Y1. Balsuojame dėl I1. Y1 į vienas. E Ar baigėte balsuoti? 29 už, 15 prieš, 3 susilaikė. Perčiam puslapį. Po 19 straipsnio eina 19a. Elizabeth Schroeder ir Billy Turunen 826 pakeitimas su pakeitimu žodžiu. Balsuojame dėl 826 su pakeitimu žodžiu. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 827 tų pačių autorių 20 e, straipsniui. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 828 tos pačios autorės, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 829 pakeitimas 21 straipsnis Tomo Handelio pakeitimas, kas už prieš susilaikę atmesta. 830 pakeitimas, 21 straipsnio pirma dalis, Tomo Handel pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 831. Filip Boulan, Elizabeth Moran Chartier. Kas už prieš susilaikė atmesta. 832. Marian Harkin pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė. Manau, kad atmesta, bet reikia patikrinti. 832. Jau visi balsavote, baigėme balsuoti. 26 už, 21 prieš. Priimta. Pereiname prie e, 59 pakeitimą Elizabeth Schroeder ir Mediturinen. Ties už, prieš, susilaikę, atmesta. E, už, prieš, susilaikę, atmesta. Po to 64 nurodomosios dalies pakeitimas ir apščio tolimiai turiu rankas už, prieš susilaikė atmesta. Reikia tikrinti. Tikriname 64. J'ai dû me tromper pour une fois. <laughs> Euh, Matyt, ir aš kartą suklydau. Baigiame balsuoti 26 už 20 prieš Iš tiesų priimta. Toliau 62 pakeitimas atkrenta, 66 taip pat ir pereiname prie 65 pakeitimo, kurį teikia Steven Hughes ir kiti. Kas už? Prieš susilaikę atmesta. Antroji konsultuojimo dalis, pirmas pakeitimas, pranešėjos imko komiteto tokia pati yra e, nuomonė, kas už, prieš, susilaikė. Tikriname. Tikriname pirmąjį pakeitimą. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas. 26 už, 21 prieš, 1 susilaikė, priimta. Toliau po konstatuojamųjosios dalies 2, ne 2a, konstatuojamo dalis 68 Tomas Hendelio pakeitimas, kas už, prieš susilaikė atmesta. Po to imko antroji pastraipa, e, kas už, prieš susilaikė atmesta. 69 Tomo Hendel, kas už, prieš susilaikę atmesta. 70 pakeitimas Elibet Šioter e, Militurinen, kas už prieš susilaikę atmesta. 71 pakeitimas tos pačios autorės, kas už prieš susilaikę atmesta. Trečioji konstatuojamojo dalis 73 pakeitimas Šrioder Turunen, kas už prieš susilaikę atmesta Atmesta. E, Tomas Handel 72, kas už, prieš susilaikė. Atmesta. 74. Steveno Hughes ir kitų, kas už, prieš susilaikė. Atmesta. Po to trečioji konstatuojamoji dalis, trečia A konstatuojamoji dalis 76 pakeitimas ir imko ketvirta pastraipa, kas už prieš susilaikė atmesta, 75 Steven Hughes ir kitų, kas už prieš susilaikė atmesta, 77 Ole Ludvigson, kas už prieš susilaikė atmesta, 78 Steven Hughes ir kiti, kas už prieš susilaikė atmesta Atmesta. E, toliau. Trečia B konstatuojamoji dalis. Imko penkta pastraipa. Kas už, prieš, susilaikė. Priimta. Trečia C konstatuojamoji dalis. 79 pakeitimas. Įvenžius ir kiti. Kas už, Norite tikrinti? Septyniasdešimt devintas, kas už? prieš susilaikę atmesta. Toliau ketvirta A konsultuojamoji dalis. 85 Alevis Šiotarė Militurinen pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikę atmesta. 84 Nadijos Hirš. Kas su pakeitimu žodžiu, kurį teigia pati autorė. Prieštaravimų pakeitimų žodžių nėra, todėl balsuojame dėl 84 pakeitimo su uh, žodiniu pakeitimu, kas už prieš susilaikė priimta. Ketvirtoji konstatuojama dalis NN1 kompromisas, kas už prieš susilaikė tikiname. Tikriname NN1. Baigiame balsuoti. Ar jau visi baltavote? 26 už, 17 prieš priimta. Po ketvirtosios konstatuomosios dalies pereiname e, prie 86 e, pakeitimo, imko 7 ir jūri 2 pakeitimo. Jie visi identiški, balsuojame, pranešėjai pasako už, kas už, prieš susilaikę. Priimta. Penktoji konsultuojama dalis, 87 pakeitimas, kas už, prieš susilaikę. Atmesta. Aštunta imko pastraipa, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Po to seka imko devintas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šeštoji konstatuojamoji dalis, bet buvo prašoma patikrinti, kaip buvo balsuojama dėl imko devinto. Ar visi spėjote pabalsuoti? Balsavimas baigtas. 26 už, 17 prieš. Jūs buvote teisus, e, priimta. Šešta konstatuojamo dalis FFF e, kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. Et nous en venons après. Tada pereiname prie šeštosios konstatomosios dalies jūri komiteto trečią pastraipą. Kas už prieš susilaikė atmesta. Pranešėjos 30. Kas už? Atsiprašo, pirmininkė 90. Kas už prieš susilaikė atmesta. Septinta konstatuojama dalis. 91 Tomas Handel pakeitimas. Kas už, prieš susilaikė, atmesta. 92 Elizabeth Schroeder Emily Turunen. Kas už, prieš susilaikė, atmesta. Septinta A konstatuojamoji dalis. Imko 11. Kas už, prieš susilaikė, priimta. Aštuntoji konstatuojamoji dalis. PP2 kompromisas. Kas už, susilaikė, atmesta atsiprašau, prieš susilaikę atmesta. PP1 kompromisas, kas už, prieš susilaikę priimta. Norite tikrinti. Tikriname balsavimą dėl kompromiso PP1. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Ar visi spėjote pabalsuoti? Baigėme balsuoti. 26 už, 21 prieš, 1 susilaikė. Priimta. Iš tiesų, priimta. Dabar Tomas e, man 97. E, kas už? Prieš susilaikė. Priimta. Devinta konstatuojama dalis. GGG kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė. Atmesta. Taigi balsuojame dėl 99 pakeitimo, kas už, prieš, nebebalsuojate. 99. Kas už? Prieš susilaikė. Atmesta. Šimtasis pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė. Manau, kad atmesta, bet galime patikrinti. Le vote est ouvert. Balsavimas pradedamas, ar visi spėtume balsuoti? Balsavimas baigtas. 18 už, 25 prieš, 3 susilaikė, nepriimta. 9a, konsultuojama dalis, 101 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 10 konsultuojamojo dalis, kompromisinis pakeitimas QQ1. Kas už, kas prieš, susilaikė, reikia tikrinti. Tikriname QQ1. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 25 už, 22 prieš, priimta. Dabar einame prie 10a e, e, konstatuomosios dalies, e, kompromisinis pakeitimas RR1, kas už, kas už RR1 kompromisinį pakeitimą, prieš, susilaikė, priimta. po dešimtosios A. Šimtas dešimtas, šimtas dvyliktas pakeitimai. E, balsuojame kartu, kas už, prieš susilaikė atmesta. 11 konsultuojamoji dalis, o, o vienas kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. 11 konsultuojamojo dalis. E, Steven Hughes ir kitų 117 pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė. Manau, kad atmestą, bet galim patikrinti. 117 pakeitimas. Le vote est ouvert. Balsuojame. Il y a un socialiste en trop, monsieur vienu socialistu yra per daug. Pone Bulman, jūs turbūt turėtumėte išeiti. Ar socialistai susitarė, kas iš jų balsuos? Bon, le vote est clos. Puiku, baigiame balsuoti. 21 už, 26 prieš, nepriimta. Taigi balsuojame dėl 118, kas už, kas prieš susilaikę, atmesta. 114 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 119 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 120 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 12 konstatuojimo dalis SS kompromisas. Kas už, prieš, susilaikę. Tikriname. Tikriname balsavimą dėl kompromiso SS. Ar visi spėjote pabalsuoti? Vėl vienu socialistų yra per daug. Socialistų kartais būna per daug. Susitvarkė padėtis, baigiam balsuoti. 29 už, 14 prieš, 3 susilaikė. Priimta. 13 konstatuojamoji dalis. 124 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė, priimta. Norite tikrinti? Toma, man, nes man atrodė, kad buvo labai didelė balsų dauguma priimta. E, Jūri ketvirtas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šešioliktas, imko, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Keturiolikta konstatuojama dalis, TT1 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Taigi, Norite tikrinti, TT1. Tai Tikriname. Atrodo, kad jūs nebekeliat rankų kartais. Galim tikrinti. Ar visi spėjo pabalsuoti? Baigime balsuoti. 24 už, 22 prieš. Jūs turėjot pagrindą prašydami tikrinti priimtas šis, dokument, šis pakeitimas. Dabar Balsuojame dėl 125 ir imko 18 pakeitimo. Balsuojame atskiromis dalimis. Pirma dalis be žodžių officially. 135 ir imko 18. Pirma dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Kas už tai, kad žodžiai, žodis officially būtų pridėtas? Antra dalis. Kas už, prieš, susilaikė? Tikriname. Ar visi spėjote pabalsuoti? Baigiame balsuoti. Dvidešimt trys už. 23 prieš. Nepriimta. 15 konstatuojamoji dalis UU1 kompromisas. C'est pas possible de faire ça. Hein. Son compromis UU1. UU1 kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė. Manau, kad priimta, bet galim patikrinti. Liuvotiklių. Balsavimas baigtas. 29 už, 19 prieš, akivaizdžiai priimta. 15 konsultuojamojo dalis, 137 šrioder ir turinien pakeitimas ir imko 19. Jie identiški, todėl balsuojame kartu kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 16 e, konsultuojamojo dalis, VV1 kompromisas kas už, prieš, susilaikę, reikia tikrinti VV1. Um, le... Balsavimas. Gal galėtumėt baigti dėrėtis per patį balsavimą komitete, nebeįmanoma dirbti. Baigiame balsuoti. 22 už, 24 prieš. Nepriimta. Balsuojame dėl vadų. Elektroniškai. I'm sorry, dude. It's not possible. I am. Tout le monde a pu voter? Ir visi spėjote pabalsuoti. Balsavimas baigtas. 25 už, 22 prieš. Priimta. Toliau. 16 konstatuojami dalis. 150 Elizabeth Schroeder ir Emily Turunen pakeitimas ir imko 21. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Norite tikrinti? Ne. De 17 konsultuojama dalis. WW1 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Tikrinti prašoma. Tikriname WW1. Le vote est ouvert. Balsuokime. Tout le monde a pu voter. Ar visi spėjote pabalsuoti? Baigėme balsuoti. 28 už, 19 prieš. Vėlgi, absoliučiai priimtas, jūs visiškai teisūs buvote. Tada balsuojame dėl Nadios Hirš 153 pakeitimo, kas už prieš susilaikė priimta. Toliau 154 Steven Hughes ir kitų, kas už prieš susilaikė atmesta. 155 Elizabeth Schroeder Emily Turunen, dvi dalys, pirma dalis. Be žodžio blacklist, juodasis aršas, kas už pirmą dalį. Prieš susilaikė atmesta. Antra dalis atkrenta. 18 konstatuojama dalis 156 Ivano Hughes, kas už prieš susilaikę atmesta. 157 dvi dalys. Pirma dalis. Be žodžių as far as possible. Kas už, kas prieš susilaikę atmesta. Antra dalis atkrenta. Tada balsuojame dėl imko 22. Kas už, kas prieš susilaikę atmesta Atmesta. 19 konsultuojama dalis 158, kas už, prieš susilaikė priimta. 20 konsultuojama dalis 159 pakeitimas, Steven Hughes ir kiti, kas už, prieš susilaikė atmesta. 160 Emily Schröder ir Elizabeth e, Turinen, kas už, prieš susilaikė atmesta pranešėjos dešimtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę. Tikrinkime. Tikriname dėl dešimtojo pakeitimo. Kas? E, balsuokime. Ar visi spėjote pabalsuoti? Baigiame balsuoti. 25 už, 19 prieš, 3 susilaikė. Priimta. 21 konstatuojama dalis, 11 pakeitimas pranešėjos, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 22 konstatuojama dalis, reikia tikrinti, priimta. 22 dalis, 161, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Tikriname. Dėl to mes man 161 pakeitimo. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Visi balsavote, balsavimas baigtas. 26 už, 21 prieš, iš tiesų priimta. Aštuntas jūri pakeitimas atkrenta. 23 konsultuojama dalis, 12 pranešėjos pakeitimas. Le FF2 est tombé. FF2 nepriimtas. todėl dabar galime balsuoti. 12 pranešės pakeitimas. Kas už prieš susilaikė atmesta. Norime tikrinti. Balsuojame dėl 12 pakeitimo. Ar visi balsavote? Baigiamas balsavimas. 25 už, 22 prieš priimta. 163 e, pakeitimas ir imko 24 atkrenta, kaip ir 162 bei 164 pakeitimai. Dabar periname prie 24 konsultuojamosios dalies, kur yra, kuriai yra pateikta septyni pakeitimai dėl teksto išbraukimo. Kas pasisako už teksto išbraukimą? 24 e, dalis būtų išbraukta visai. Kas už, prieš, susilaikė, reikia patikrinti. Efikacijų. Tout le monde a pu voter. Visi pabalsavote. Balsavimą baigiu. 25 už, 22 prieš. Priimta. Nebelieka kompromisų tokiu atveju. Ir perinam prie 25 konstatuomosios dalies. 2 kompromisiniai pakeitimai dėl teksto išbraukimo. Ir dar yra 11 pakeitimų papildomų. Taigi juos sudėjus su kompromisais 13 iš viso pasiūlymų išbraukti iš teksto. Nežinau, kaip bus. Balsuojame. Kas už 25 konsultuomosios dalies išbraukimą? Kas už? Prieš? Susilaikę? Norite tikrinti? Pakeitimas dėl. Uh, e, 25 konstitucijos dalies išbraukimo priimtas. Toliau 188 e, pakeitimas Tomas Handel 25a konstituojamai daliai. Jie atkrito, nes jūs išbraukėte konstituojamąją dalį. 188. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 26. Konstituojamoji dalis. III vienas kompromisas ir II2 kompromisas. Dar yra ir kitų 10 pakeitimų, taigi iš viso 12, kuriais yra siūloma 26 konstatuojamąją dalį išbraukti. Kas pasisako už tai, kad 26 konstatuojamąją dalis būtų išbraukta? Kas prieš susilaikė priimta? Taigi, dabar periname prie kito pakeitimo 199. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Toliau 200, 200 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė. Reikia patikrinti. Balsuojame dėl pakeitimo 200. Baigėme balsuoti, jeigu jau visi spėjo pabalsuoti. 18 už, 22 prieš, 7 susilaikė, nepriimta. 27 konstatuojamoji dalis, pranešėjos pakeitimas 16. Juo siūloma išbraukti visą dalį. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Taigi reikia balsuoti dėl imko 28 pas, e, paragrafo. Norite tikrinti pranešėjo 16. Tikriname 16 pakeitimą, pranešėjos pakeitimas. Ar visi pabalsavote? Per daug iš EPP balsuojančiųjų. Pone Aury, pasirinkit, kaip balsuot. Baigiame balsuoti. 25 už, 22 prieš. Priimta, iš tiesų priimta. Vadinasi, visi kiti pakeitimai atkrenta ir periname 28 konstituomosios dalies. Čia vėl pranešėjai siūlo išbraukti tą dalį 17 pakeitimų. Kas už? Jeigu balsuojate dėl 17 pakeitimo, Jeigu balsuosite už 17 pakeitimą, nebereiks balsuoti dėl kompromisų. Ar ne? Taigi 17 pakeitimas. Kas už 17 pakeitimą? Kuris nebeleistų balsuoti dėl kompromisų. Kas už 17? Kas prieš? Susilaikė. Tikrinkime. Tai tu ver? Balsuokime. Tout le monde a pu voter? Ar visi spėjote pabalsuoti? Balsavimas baigtas. 18 už, 29 prieš nepriimta. Vadinasi, reikia balsuoti dėl kompromiso į, į ilgoji vienas ir į, į du. Jie yra identiški, kas už, kas prieš, susilaikė. Reikia tikrinti dėl dviejų kompromisų Y1 ir Y2. est ouvert. Ar jau visi balsavote? Baigiame. 42 už. 5 prieš, niekas nesusilaikė. Priimta. Tada pereiname prie pranešėjos 18 pakeitimo. Kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. 29 konstatuojamoji dalis, du pakeitimai, identiški, 204 ir imko 30. Kas už, kas prieš, susilaikė. Atrodo, nebebalsuojate visai, tai reikia tikrinti elektroniškai. Taigi 204 ir 30. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. 25 už, 18 prieš. Vienas susilaikė priimta. 30 konstituojama dalis pranešė 19, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Trisdešimt pirma konsultuojama dalis, 207 Tomas Man pakeitimas. Kas už? Du šimtai septintas Tomas Man pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Reikia tikrinti 207. Le vote est ouvert. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Baigiamas balsavimas. 21 už, 24 prieš. Ir abu Tomai pralaimėjo. Atsiprašau. Taigi, atkrito šis e, pakeitimas. Neprieimėm jo. Nous en venons au considérant 33. Dabar periname prie 33 konstatuojamosios dalies, 213 pakeitimas. Už. Už. Prieš. Du šimtai tryliktas, kas už, prieš, susilaikiusieji. Nepriimta. Taigi balsuojame dėl 200 Elizabeth Schroeder ir Emily Turunen pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 33a konstatuojamoji dalis. 215 Steven Hughes ir kitų pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 34 konstatuojamoji dalis. 216 Tomas man pakeitimas. Kas už? prieš susilaikę atmesta. Balsuosime dėl viso pranešimo projekto. Balsuojame elektroniškai. Le vote est ouvert. Pradedame balsuoti. Il y a trop de PPE. Iš EPP balsuojama per daug. Baigėme balsuoti. 23 už, 18 prieš, 6 susilaikė. Dabar balsuojame dėl teisės akto rezoliucijos e, su pakeitimais elektroniškai. Tout le monde a pu voter? Ar visi balsavote? Ar visi spėjote pabalsuoti? Balsavimas baigtas. 20 už, 18 prieš, 6 susilaikė. Dabar balsuosime E, dėl e, mandato dėrybam su taryba. Ar kas nors nori pertraukos, ar viskas visiems aišku, pane Umaroitė? We gaan nu, we gaan nu voor een mandaat eh, stemmen, maar zou het niet beter zijn... Mes dabar balsuojame dėl įgaliojimų, tačiau ar nebūtų protingiau pirmiausia balsuoti plenarinėme posėdėje? Jo labiau, kad vakar EPP frakcijoje, frakcijoje ir balsavome, taip kad pirmiausia turime uh, eiti į plenarinį posėdį, o tik tada balsuoti dėl įgaliojimų. Tai būtų išmintingiau. E, Norėčiau dabar e, vieną minutę jums šitą pasakyti. E, prieš pradedant balsavimą dėl balsavimo, dėl mandato dėrybose. S'il vous plaît. Prašyčiau drausmės. Aš pasiūliau, kaip visi žinome, pagal mūsų reglamento 70 straipsnį pagalvoti, ar nereikėtų pradėti dėrybų pagal taip apibriežtą mandatą. Reikėtų e, uh, 25 balsų, kad dėrybos būtų pradėtos. Uh, Aš dėl to siūlau sprendimą. Gal kai kurioms frakcijoms reikia mažos pertraukėlės, kad savo poziciją galėtų suderinti. Jeigu norite tokios pertraukėlės, aš ją suteiksiu. Turime ir kitą galimybę, kurią aš jums norėčiau taip pat pasiūlyti. Turime leisti kiekvienai frakcijai pasisakyti apie pasirinktą poziciją dėl e, dėrybų mandato suteikimo. Taip pat galime pritaikyti ir trečią alternatyvą, kuri reikštų pirmų dviejų suderinimą. Padarome trumpą posėdžio pertrauką ir po to kiekviena frakcija išreiškia savo poziciją dėl dėrybų mandato e, suteikimo. Ar to taip patiktų frakcijoms? EPP atrodo patenkinti. Taigi dabar darome penkių minučių pertrauką. monde veut bien reprendre place. Prašau susėsti. Taigi susėskite. Jau vėl susirinko. Bien. Je donne la parole à Monsieur Horry dabar noriu teikti žodį pono Eri. Taip, dėkoju, aš manau, kad balsavimas įvyko ne visai taip, kaip mes būtume norėję, bet iš principo mes manome, kad tai yra primtinas pagrindas tam, kad būtų pradėtos darybos, todėl mes pasakome už mandatų steikimą. Um, Alejandro Sarkas, pour le groupe socialiste. Gracias, señora presidenta. Dabar socialistų vardu. Aš pasisakysiu. Ačiū. Pone pirmininkė, aš manau, kad tai yra labai svarbus momentas mūsų parlamentinėje kadencijoje. Tai yra svarbus teisės aktas ir daug Europos visuomenės sektorių tiesiog laukia, kas įvyks. Mes dabar atsidūrime situacijoje, kur net ir pačia mūsų komitete yra daug nesutarimų, gerokai skirus nuomonė. Mums nepavyko pasiekti e, konsensuso, veikiau kaip tik tai radikaliai skirtingos pozicijos pasireiškia. Ir tai vargu ar leis e, protingai tęsti darybas, kadangi daugelį atvejų nuomonės ir pozicijos yra labai prieštaringos. Tad jeigu pradėsime darybas su taryba, tai būtų tas pats, kas pradėti darybas esant labai silpnose pozicijose. Mes praktiškai prašomės žlugimo Ir iš tikrųjų nesugebėsime spręsti problemos, kurie aktuali e, daugeliu šalių, daugeliu valstybių, daugeliu valstybių darbuotojai nebus tikri dėl savo darbo vietų saugumo, kada jie yra komandiruojami kitas šalis. Taigi turėtumėm iš tikrųjų vadovauti sveiku protu, turėtumėm atidėti iš šalį tas labai prieštaringas nuomonės ir turėtumėm prieš plenarinį posėdį susitarti, kad turėtumėm konsensusų bendrų starimų pagristą poziciją, tai būtų daug naudingiau ir tai iš tikrųjų daug geriau e, reprezentuotų parlamentą darybose su taryba. Taigi aš dabar prašyčiau e, frakcijos nebalsuoti apskritai, kadangi šitas balsavimas dabar mus tik tai skaido dar labiau, o ne suvienyje ir nestiprina mūsų pozicijų. Liberalų vardu Nadė Herš. Labai ačiū. Mes taip pat pasitarėme Ir matome, kad daugelis pozicijų mūsų supratimu yra išmintingos. Mes norėtume, kad būtų pradėtos darybos ir šiandien darybiniai komandai po balsavimo suteiktume įgaliojimus. Tokiu būdu galėtume pasistumėti į priekį ir žiūrėti, kokios pozicijos dar mus skiriasi su taryba. Žaliųjų vardu. Ačiū pirminkė. Mes taip pat manome, kad šiandien balsavimas krypiamus teisinga linkme ir dėl to pasisakytume už tai, kad rybos būtų pradėtos. E, ECR frakcijos vardu Ponskabnok. Gue vardu, ponas Handel. Mes manome, kad šio rezultato nepakanka, kad galėtume dėrėtis, todėl pasisakome prieš įgaliojimų dėrėti suteikimai. E ah, Dabar. FD e frakcijos yra atstovas, atrodo, ne, ponas Ter? atrodo, nebuvo vertimo. Pone Taru, dar kartą pakartokite, ką pasakėte. Norėjau pasakyti, kad reikia e, dėrybinio mandato. Remiame. J'ouvre donc le vote sur la demande. Taigi pradedame balsuoti e, dėl e, mandato sutikimo. Ir reikia 25 balsų, kad jis būtų patvirtas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 30 už, 17 prieš. Taigi mandatas suteikiamas. Mm. Dar nebaigėme balsavimo, o mūsų pranešėjai nori pasisakyti. Je lui donne donc la parole. Taigi žodis jai. Madame la rapportrice, non, vous restez assis. Pone pranešėja, sėdėkit, prašau. Sėskit. Dar liko du e, klausimai balsuoti. Prašyčiau kalbėti trumpai, bet žodžiu jums suteiksiu. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Norėjau labai nuoširdžiai padėkoti visiems nariams, jų padėjėjams, patarėjams, prisidėjusiems prie šio dokumento rengimo. Mes ir toliau kartu taip tobulinsime tą dokumentą, kuris tiek gins darbuotojo teises, tiek leis deleguoti komandiruojamus darbuotojus. Manau, kad mes visi galime prisidėti prie jūsų padėkos ir padėkoti mūsų sekretoriatui kuris, e, kurio dėka šis balsavimas galėjo įvykti, o balsavimas buvo iš tie krūsų labai sudėtingas. 36 klausimas. 36 klausimas. Tomas Hendel pranešimas dėl kolektyvinių sutarčių sudarimo ir tarptautinių socialinių dialogo. Tarp valstybinių kolektyvinių sutarčių. Pirma pastraipa. E, Olis Liudvikson 41 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Pirmas. E, pirma pastraipa. C kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikė. Priimta. S'il vous plaît, on est au milieu du vote. Vyksta balsavimas, gal galėtumėm patilėti? Antras kompromis, antra pastraipa D kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 2A, 55 solės Judvikson pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 56 Jean-Pierre Rody. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Dėl e, papunkčio 57 pakeitimas Marie Cornelisin, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 58 savate autorė, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 59 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 60 kas už, prieš, susilaikė susilaikė, atmesta. 61. Kas už, prieš, susilaikė. Reikia patikrinti. 61. Le vote est ouvert. Tout le monde a... Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 22 už, 23 prieš. Nepatvirtinta. 62. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 63. Kas už? Prieš? Susilaikė. 63. Kas už? Prieš? Susilaikė. Reikia tikrinti 63. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Kliu. 20 už 22 prieš nepriimta. 64 kas už prieš susilaikė atmesta. E, pirma spa punktis 65 pakeitimas kas už prieš susilaikė atmesta. 67. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 68. Tikriname. 67. 67 tikriname. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Nepriimta. 25 prieš. 68. Kas už? Prieš susilaikę atmesta. 66. Kas už? Prieš susilaikę priimta. 69. Kozolino atsiimtas. 70. Sari Esaja. Kas už? Prieš susilaikę priimta. Ketvirta pastraipa E kompromisas 3 frakcijos. Kas už? prieš susilaikę. Manau, kad reikia e, e, atmesta, bet gal norit patikrinti? Galim patikrinti. Ar visi balsavote, baigėme balsuoti? 21 už, 23 prieš iš tiesų atmesta. Todėl turime balsuoti dėl uh, 72, kas už, prieš, susilaikė, nebebalsuojate. 72, kas už. Balsuojame elektroniškai. Ar pabalsavote? Baigiame balsuoti. 20 už, 21 prieš. Priimta. Kiti pakeitimai atkrenta. Penkta pastraipa, 76 atsijimtas, balsuojame dėl F kompromiso. Trys frakcijos teikia kas už. Prieš susilaikė. Tikriname. Tikriname dėl F. Votiklių. Baigiame balsuoti. 35 už, 8 prieš, absoliučiai priimta. Šešta pastraipa, 3 pakeitimai dėl išbraukimo. 82, 83, 84. Kas už išbraukimą? Prieš susilaikę priimta. Aštuoniasdešimt devintas. Kas už? kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 90 už, prieš, susilaikė, atmesta. 91. Minodora Klivetį. Pakeitimas kas už? Prieš susilaikė atmesta. 92. Solis Liudvikson. Kas už? prieš susilaikė e, priimta. Septinta pastraipa, keturi pakeitimai dėl tekstų išbraukimo. Kas už? Prieš susilaikę. Tikriname, nes jūs nebebalsuojate. Taigi už septintos pastraipos išbraukimą, kas balsuoja. Ar visi balsavote, balsavimas baigtas. 20 už, 20 prieš, atmesta. Dabar balsuojame dėl 97 čia bus eureikas už, prieš susilaikę priimta. 8 pastraipa 99 pono Becker pranešimas dėl teksto išbraukimo. Bet e, pirmiausia, dėl 98, kas už, prieš priimta. Dabar 99. Kas už, prieš, susilaikė. Tikrinam. Tikriname dėl 99. Le vote est clos. Baigiame balsuoti. 21 už, 21 prieš. Nepriimta. H kompromisas. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Devinta pastraipa, keturi pakeitimai. Dėl teksto išbraukimo. Devintos pastraipos išbraukimo. Kas už? Prieš. Susilaikė. Tikriname. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Ar visi balsavote? Baigiame. 22 už, 20 prieš. Priimta kompromisas atkrenta ir mes periname prie dešimtos pastraipos. Penki pakeitimai dėl jo išbraukimo. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Norite tikrinti, tikriname. 22 už, 20 prieš priimta. 122 ariesaja pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Tikriname 122. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Baigiame balsuoti. 15 už, 22 prieš, 5 susilaikė atmesta. 123 Solis Liudvikson, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 124 Marija Kornelis Elizabeth Šrioter, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 11 pastraipa, siūlome ją išbraukti 125 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. K kompromisas. Jį teikia keturios frakcijos, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 12 pastraipa, 3 pakeitimai, kad ji būtų išbraukta. Kas už, prieš, susilaikė, manau, kad priimta, bet galime patikrinti. Visi balsavote? Baigiame balsuoti. 22 už, 20 prieš. Iš tiesų priimta. 13 pastraipa 137 Liudvikson pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 138 Kornelisin. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 139. Norite tikrinti? 138. Tikriname. Tout le monde a pu voter. Ar visi spėjote balsuoti? Baigėme balsuoti. 36 už, 6 prieš. Contre, il a dû se passer quelque chose parce que... Matyt, kažkas netai pasitiko. Nes priimta labai didelė balsų dauguma. 139 Saulė Liudviksen pakeitimas. Prieš susilaikę Priimta. Pereiname prie tos, to paties autorių 140 pakeitimo. Kas už prieš susilaikė? Neaišku. Balsuokime elektroniškai 140. Tout le monde a pu voter? Visi balsavote. Balsavimas baigtas. 20 už, 16 prieš, 5 susilaikė. Priimta. 141. Kas už prieš susilaikė atmesta. 142. Kas už prieš susilaikė atmesta. 143. Tas pats autorius. Kas už prieš susilaikė atmesta. 13 pastraipa M kompromisas, kas už prieš susilaikė, priimta. 14 pastraipa, 144 Nadė Hirš ir kiti, kas už prieš susilaikę priimta. Tai nurodomoji dalis. Pirmas pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. Antras pakeitimas, vėlgiolės Ulliudvikson, kas už prieš susilaikė priimta. Trečias, kas už prieš susilaikė priimta. Ketvirtas, tas pats autorius, kas už prieš susilaikė priimta. Penktas. Cornelison ir Schröder. Kas už? Prieš susilaikę priimta. 17 nurodomo dalis. 3 e, pasiūlymai ją išbraukti. Kas už? Prieš susilaikę. Neaišku, reikia tikrinti. Aš bent jau nematau. Tikriname elektroniškai 17 nurodomąją dalį. Reikia išbraukti ar ne? Le vote est ouvert, tout le monde a pu voter. Ar visi balsavote, baigime balsuoti. 20 už, 21 prieš, nepriimta. Todėl reikia balsuoti dėl Olės Ludvigson 11 pakeitimo. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 12 už, Tikriname 11. Le vote est ouvert. Baigiame balsuoti. Ar visi balsavote? 21 už, 16 prieš 4 susilaikė. Priimta. 12. Kas už prieš susilaikę? Priimta. 13. Už prieš susilaikę? Atmesta. A kompromisas, kas už, prieš susilaikę priimta. B konstatuojamoji dalis. Jetzt. Nous pouvons voter l'amendement. Dabar galime balsuoti dėl 19 Kassler ir Kabrnoch pakeitimo. Kas už? Prieš? Susilaikė? Reikia tikrinti. Amendement 19, oui. 19 pakeitimas. Pranešėja pasisako prieš. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 19 už, 21 prieš, nepriimta. Balsuojame dėl dvidešimtojo pakeitimo. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 21. Kas už? 20 atsk... 21 atkrenta. 21 atkrenta. C konstatuojamoji dalis, 20-23 pakeitimai dėl jo išbraukimo. Kas už? Prieš susilaikė priimta. D konstatuojamoji dalis, 26 narius Hirš ir kitų, kas už? Prieš susilaikė priimta. D konstatuojamoji dalis, Oris Vidvison, kas už? Prieš susilaikė priimta atmesta. 28 už prieš susilaikę atmesta. E konstatuojamoji dalis 29 pranešėjo pakeitimas kas už prieš susilaikę priimta. 30 suderinamas kas už prieš susilaikę atmesta. 31 pakeitimas kas už prieš susilaikė priimta. 32 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė atmesta. F konsultuojimų dalis, 33 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė. Neaišku, tikriname 33 ar į esąją. Ar visi balsavote? 33 pakeitimas. Sarija Saja. Dėl 33 balsuojame. Kaip tik šiuo metu balsuojame dėl 33 pakeitimo. Pranešėjas pasisako prieš. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 21 už, 20 prieš. Priimta. Dabar balsuojame dėl 34. Ponios Kornelisin, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. G konstatuojama dalis, B kompromisas atsiimtas. Todėl balsuojame dėl 35 pakeitimo. Kas už? 35 pakeitimas. Pranešėjas prieš. Kas už 35? Prieš sulaikė atmesta. 36. Kas už prieš susilaikė atmesta. 37. Už prieš susilaikė atmesta. 38. Už prieš susilaikė atmesta atmesta. 39 už, prieš susilaikę atmesta. 40 už, prieš susilaikę atmesta. Des femmes tombent. FAM komiteto C pakeitimas atkrenta, todėl dabar balsuojame dėl viso teksto elektroniškai. Amendment Dėl 40 pakeitimo, manau, reikėtų patikrinti. Tikriname 40 pakeitimą. Balsuojame dėl 40 pakeitimo. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 21 už, 20 prieš. Iš tiesų priimta.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 Mano.